Kia pranešimas lyčių lygybė ir moterų stiprinimas skaitmeninėme amžiuje. E, žodis teikiamas poniai Raintke. You, Mr. Chair, dear colleagues, dear Commissioner. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. E, e, moterų įgalinimas skaitmenėme amžiuje yra susijęs su dviem stereotipais. Visų pirma, kad skaitmeninimas yra susijęs tik su technologijų vystimusi, bet tai nėra tiesa. Skaitmeninimas palies visą mūsų visuomenę, visas gyvenimo sritis ir iš tiesų ta skaitmenimo politika iš tiesų yra socialinė politika. Ir būtent dėl to e, čia turime atsižvelgti į lyčių lygybės aspektą. Toliau kitas stereotipas yra, kad moteris nesidomi skaitmeninė revoliucija. Turiu e, Jums pasakyti, kad dirbdama ties šio pranešimu e, ir kalbėdama su daugeliu moterų, kurios dirba šiame srityje, e, aš galėjau įtikinti įtikinti save, kad tai nėra tiesa. Tik e, problema yra ta, kad e, kad moteriams labai sunku patekti į šį sektorių ir manau, kad mes turime e, viską padaryti, kad kovotume su šitais kvailais stereotipais. Ir būtent tą ir bandau padaryti savo pranešime. Šis pranešimas rodo, kok, su kokiais iššūkiais mes susidurėme ir siūlo priemonės, kaip su jais kovoti ir parodo didžiulį potencialą, kurį e, atneša e, e, skaitmenimas tiek vyrams, tiek moteriams ir, e, ir lyčių lygybei. Ir ir yra e, įvairių pavyzdžių e, kuomet moteris, yra, e, kuomet moteris nukenčia, e, Manau, kad e, šis pranešimas bando kovoti su visais tais blogais pavyzdžiais ir siekia, kad e, šis sektorius taptų labiau įtraukesnis. E, jis bando ieškoti daugiau, suteikti daugiau galimybių moteriams verslininkėms. Šis pranešimas skatina bendradarbiavimą tarp politinių institucijų, kad nebūtų e, žeminamos moteris europinių lygmenių. E, pone Jūrova, aš tikiuosi, kad ne tik jūs, bet ir visa komisija palaikys e, šias idėjas ir remsis jomis ateityje. Ir tai, ką E, mes parašėme šiame pranešime, būtų neįmanoma be e, pilietinės visuomenės atstovų, moterų, aktyviščių, kurios labai e, prisidėjo ir labai man padėjo. Lygiai taip pat man padėjo ir visos šešėlinės pranešėjos. Dėkoju Jums visoms už puikų darbą. Aš tikiuosi, kad mes visi kartu galime sukurti skaitmeninę darbo tvarkę ES ir ta darbo tvarkė bus įtrauki ir suteiks lygias galimybės vyrams ir moterims. Ir e, aš tikiuosi, kad šį pranešimą rytoj palaikys didžioji e, parlamentarų dauguma, nes rytoj kaip tik yra e, į skaitmeninių technologijų diena. Dėkuoju, dabar perėmėme prie spontaniškų pasisakymų. Pone Korzinį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Stiprus e, skaitmeninis ūkis yra reikalingas tam, kad mes galėtume e, turėti stiprų, stiprią ekonomiką, konkurencingą ekonomiką ir joje turi dalyvauti kuo daugiau moterų. Tyrimai parodo, kad e, vis daugiau moterų pasirenka studijuoti su IRT susijusius dalykus. Tačiau valstybės narės ir ES mano, kad uh, skaitmenimas turėtų pagerinti socialinę ekonominę situaciją. Ir aš manau, kad reikia, e, kad tai vyktų pirmiausia gerinti švietimą ir te klausimais tam, kad moteris ir merginos galėtų e, aktyviai dalyvauti visuose socialiniuose ir ekonominėse pokyčiuose. Moteris taip pat turėtų supra, e, pajusti, kad jos tikrai gali prisidėti prie šios sektoriaus plėtros ir kad jų įgūdžiai yra reikalingi. Švietimo srityje, nesvarbu, ar kalbėtume apie privalomą mokslą, ar mokymasi visą gyvenimą, ar aukštą įsilavinimą, tenai taip pat reikėtų imtis priemonių tam, kad būtų, būtų atsisakyta su litimi susijusių stereotipų ir kad motinos būtų skatinamos veikti ir tose sektoriuose, kur paprastai dalyvavimas buvo menkas. Ponas Blanko. No está el señor Blanco López. Pono Blanko Lopes nėra salėje. Ponas Marijas. Tuomet. Ačiū, ponė pirmininkė. Moterų įgalinimas skaitmeninėme amžiuje ir neligybės mažinimas IRT sektoriuje yra labai svarbus dalykai. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad valstybėse narėse tik tai 9 procentai programuotojų yra moteris. Tik 28 procentai darbuotojų šiame sektorėje yra moteris. Ir tik 19 procentų vadovų šiame sektorėje sudaro moteris. Tai parodo, kad moteris neturi pakankamai galimybių įsitvirtinti IRT sektoriuje. Mes matome taip pat, kad skiriasi ir užmokesčiai, darbo užmokesčiai ir pensijos įvairiuose sektoriuose ir nuo to kenčia moteris. Būtent moteris beje daugiausiai nukentėjo, kai mums buvo pritaikyta bankų išpirkimo programa. Turime daryti viską, kad kuo daugiau moterių dirbtų IRT sektoriuje ir kad kuo daugiau jų žimtų ir vadov, eitų ir vadovaujam šias paslaugas. Ponas Javkovčičius. Deja, turiu pasakyti, kad matome, kad neligybė te gyvuoja ir, amžini, ir skaitmeninėme amžiuje. Kažkada svarbia, labai svarbu vaidmenį vaidino rankų darbas, vyrų darbas. Ir tuomet gal toks požiūris uh, kokius, kokius stebime šiandien, ir tiesiog turi būti ir buvo pat, suprantamas ir pateisimas, bet tikrai taip negali tęstis. Mums reikia užtikrinti, kad mūsų švietimo sistemos būtų kokybiškos ir tokios, kurios pa, įgalintų merginas pasirinkti studijuoti su IRT susijusius dalykus. Mes turime ir labai gerų pavyzdžių, ir turime gerą praktiką. Ir aš manau, kad mūsų pranešėja turėtų atkreipti dėmesį taip pat į geriausios praktikos pavyzdžius ir taip pat paminėti tas moteris, kurios, kurioms tikrai pavyko labai daug ką pasiekti ir tai sektoriuje, nes jos gali tapti pavyzdžių kitoms. Pone Ajuto, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Mes tikrai gražiai bendradarbiavome, kai buvo rengimas šis pranešimas. Pranešime atspindėto tai yra mūsų frakcijos pasiūlymai. Tai yra e, siekis užtikrinti, kad moteris kuo daugiau e, aktyviau dalyvautų ir tai sektoriuje. Ir taip pat e, ir pasiūlymas, atsižvelgti pasiūlymą dėl la, laisvų, nemokamos prieigos prie interneto viešose vietose. Ir aš nelabai suprantu, kodėl EPP frakcija paprašė, kad būtų balsuojama dėl atskirų mūsų pateiktų pakelimų dalių. Aš labai suprantu, kodėl kolegos bijo tiesioginės elektroninės demokratijos, bijo raginimų įdėkti skaitmininio balsavimo sistemas. Tai yra tikrai unikali galimybė. Da, šiandieną suteikia mums tikrai puikių galimybių įgalinti moteris, atveriant skaitmininės technologijas joms. Ponas Korvinikė, negaliu įsivaizduoti, kaip rimtai galite kalbėti apie moterų diskriminavimą skaitmininėje sferoje. Galbūt tik tenise moteris e, žaidžia tik tai tris setus, e, tai yra trumpiau ir taip toliau ir taip toliau. Manau, kad vienintelis sprendimas yra moteriams liepti skaičiuoti iki septynių, ne iki dešimt. Tai būtų lengviau. Hvala lepa za besedo. Pana Tomč, ačiū pirmininkė. Aš galbūt kalbėsiu šiek tiek rimčiau negu prieš mane kalbėjęs kolega. Pone Jakočiš, ne jūs, o pone Tomč. Ačiū dar kartą. Nekreipsiu dėmesio į tai, ką sakė kolega, nes tai visai ne vietoje ir noriu pakalbėti rimčiau. Kalbėsiu apie tai, kad Tai yra per mažai moterų informacinių technologijų sektorijoje, nepaisant visos pažangos, faktas yra tai, kad nedaug moterų dirba šiame sektorijoje. Šio sektoriaus vystimasis tai turėtų teikti daugiau galimybių, tačiau, kad pasinaudotume tomis galimybėmis, turime stimuliuoti bendrovės, skatinti jas įdarbinti daugiau moterų. Manau, kad protingi Tai darbdaviai patys suvokia, kad gerai išlaikyti balansą tarp vyrų ir moterų skaičiaus ne tik, kad pagerėtų žmonių atlyginimai, bet ir jų pelnas padidėtų. Ir tikiuosi, kad šią prasme prisidės ir e, skaitmeninis sektorius. Ačiū, ponia Ward. Noriu padėkoti kolegoms dirbusiems rengiant šį stiprų pranešimą, ypač pranešėjai, su kuria palaikėme gerus darbinius santykius. Ačiū. Skaitinė technologija apibrėžia mūsų vyriausius gyvenimo aspektus ir dar labai plačiai mūsų visuomenės keis. E, lyčių nelygybė atsispindi skaitinėme pasaulyje, bet turime pagriepti tą galimybę ir pasinaudoti tą progą, kurias teikia technologijos, kad panaikintume neligybės. Reikia imtis veiksmų, kad daugiau moterų dalyvautų šiame sektorėje ir panaikinti e, lyčių spragą. Labai kalbame apie tai, kad moteris ir mergaitės turėtų dirbti iš įvairiose sritise. Reikia kurti ryšius tarp tų tiksliųjų mokslo sektoriaus e, su menu, tai yra puikia proga būtų įtraukti ir moteris, ir mergaitės į informacinių technologijų sritis. Ir tikiuosi, kad valstybės narės ir komisija atsižvelgs į šias energijos galimybės. Ačiū, ponė Gil. Ačiū, pirmininkė, pritariu šiam pranešimui ir šiai diskusijai dėl e, lygybės. Norėčiau paminėti tuos dalykus, kurios minėjo pranešėja. Pirmiausia, nors aš nedirbau tame sektoriu, man nerimo kelia tai, kiek mažai moterų dirba šiame sektoriuje, įstyrus administraciją. Svarbu spręsti šios klausimus labai ankstyvame amžiuje ir raginti mergaitės mokytis tų dalykų, kurios kur, kurie leistų joms tapti programuotojomis, analitikėmis ir aktyviai dirbti šiame sektorėje. Antrą, kitą, aną dieną kalbėjausi su keletu jaunu, jaunų verslininkių skaitmenėme sektorėje, kurios abi buvo pasirinkusios, pasirinkusios išvykti iš Europos ir nuvyko į JAV, nes joms atrodo, kad ten yra didžiausios galimybės. Svarbu neprarasti tokių talentų, tokias problemas reikia spręsti ir rimtai žvelgėti į e, verslininkės technologijų srityje kaip į vyrus. Ačiū, komisarė, dabar jums žodis. Gerbėme Europos parlamento nariai, aš džiaugiuosi turėdama galimybę šiandien su jumis aptarti e, situaciją lyčių lygybės e, srityje ir kalbant apie moterų įgalinimą skaitmeninėme amžiuje. Tai yra klausimas, kuris, da, kuriam turime skirti labai daug dėmesio. Mes žinome, kad moteriams per neįtin ne gerai atstovavome IRT sektoriuje ir šią problemą reikia spręsti. Ponios Rentke parinktas pranešimas yra skirtas tam, kad mes pagalvotumėm taip, kaip šią problemą galima būtų spręsti. Jame yra išdėstytos ir aiškios rekomendacijos, kaip galima būtų pritraukti daugiau moterų į IRT sektorių. Šis pranešimas e, tai yra žingsnis e, atotrukio tarp vyrų ir moterų IRT sektorija mažinimo link. Ir todėl aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį puikų pranešimą. Tai taip pat tai į ateitį nu, nukreiptas e, pranešimas. Komisija yra įsipareigojusi imtis veiksmų šioje srityje, kaip yra nurodyta strategijoje siekiant didesnės lyčių lygybės. Didžioji koalicija siekiant kurti daugiau skaitmeninių darbo vietų yra daugia šalį partnerystė, kur yra skirta tam, kad mes sustiprintume ir tai įgūdžius. Ir kai kurios platformos yra skirtos būtent moteriams. Ši, šioje strategijoje taip pat yra nurodytas vienas labai svarbus veik, e, veiksmas. Mes norime pasinaudoti didžiojo koaliciją tam, kad paremtume tas priemonės, kurios padėtų mums gilinti moterų ir merginų skaitminius įgūdžius ir taip pat skatinti moterų užim, didesnį užimtumą IRT sektoriuje. Komisija aktyviai skatina kurti vis daugiau galimybių moteriams ir merginoms IRT sektoriuje. Informacinių technologijų sektorius labai greičiai e, plečiasi ir uh, Kiekvienais metais jame sukūriama apie 120 tūkstančių dar, naujų darbo vietų. Žinome, kad ir atlyginimas šiame sektoriuje taip pat yra patrauklesnė nei kitur ir todėl mes norėtume, kad moteris pasinaudotum atsiveriančiomis galimybėmis. Moteris, kurios aktyviai dirba, turėtų taip pat turėti galimybę lankščiau organizuoti savo darbo laiką Kai galvojame apie tai, e, ar yra ekonominių argumentų remintis, kuriais galima būtų skatinti moteris aktyvės dalyvauti IRT sektorėje, turime nepamiršti komisijos užsakyto tyrimo. Ir mes išsiaiškiname, kad e, jei moterių dirbs daugiau IRT e, sektorėje, tuomet ES BVP kasmet padidėtų 9 milijardais eurų. Be to, mes žinome, kad vyrai šiame sektoriuje uždirba maž, maždaug 9, 9 procentais daugiau nei moteris, einančias tas pačias pareigas. Tam, kad galima būtų praplėsti moterų galimybės skaitmininėme amžiuje, būtina spręsti nepakankamo mo, atstovavimo moteriams ir tai sektoriuje problemą. Šiuo metu tik tai 9 iš šimto uh, taikomųjų programų kuriejų yra moteris. Ir tik 30 procentų visų darbuotojų ir TR sektoriuje yra moteris. Ir tik 19 procentų jų eina vadovaujamas parei. 19 procentų vadovų vadovaujančių pareigų eina moteris. Ir uh, Taip pat nepakankamai moterų e, įgyja įsilavinimą susijusi su skaitmeninėmis technologijomis. Todėl komisija ketina skatinti merginas studijuoti su IRT e susijusius dalykus. Pavyzdžiui, mes turime moterų tinklą, moterų verslininkių tinklą, kuris padeda moteriams uh, E, kurti įmon, e, skaitminės įmonės, taip pat tas tinklas padeda moteriams užmėgsti kontaktus su kitomis moterimis verslininkėms. Ir mes manome, kad skaitmeninės amžius atveria didžiulės galimybės, taip pat ir moteriams. Ir Ir visas sektorius ir verslas turėtų taip pat įsitraukti į šį darbą ir turėtų pasiūlyti konkrečias mokymų programas skirtas moteriamis. Be to, mums e, reikia ir iniciatyvų iš apačios. Pavyzdžiui, 2015 metais buvo surinkta e, savaitė, koduotojų savaitė, per kurią e, moteris galėjo uh, taip pat e, pasidalinti savo mintimis. Taip, taip pat mums daugiau dėmesio reikia skirti įvairoviai šiame sektorėje. Aš nebejoju, kad e, mūsų darbas taip pat padės mums užtikrinti vienodą požiūrį moteris ir vyrus e, darbe. Kaip ir pabrėžta pranešime, visuomenės skaitmeninimas kelia grėsmę ir moteriams. Tai yra kibernetinis priekabiavimas, neapykantos kurstimas internete. Ir mes žinome, kad viena iš dešimties moterų yra patyrusi priekabiavimą internete. Smurtas prieš moteris, skaitant ir internete, kyla dėl to, kad dėl, dėl vis dar uh, uh, egzistuojančių stereotipų. Ir su šiais stereotipais mes ketiname kovoti, kaip yra nurodyta keliose strateginės svarbos dokumentuose. Komisija taip pat pateikė pasiūlymų dėl to, kad ES pasirašytų e, e, Stambulo konvenciją e, ir kitus dokumentus dėl kovos su smurtu prieš moteris. Raginama yra geriau keistis informaciją IRT sektoriuje ir taip pat siūlomos, siūlomos priemonės, kurios turėtų kovoti su smurtu prieš moteris internete. Akivaizdu, kad mes šiandien susidurime su rimtais iššūkiais ir aš manau, kad šiandien mes turėtume pasinaudoti naujomis galimybėmis ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų paskatinti moterų įgalinimą skaitmeninėme amžiuje. Aš su malonumu imsiuos darbo tam, kad mes atsisakytume su dėtimi susijusių stereotipų ir kad uh, užtikrintume, kad inovacijos taip pat uh, pasitarnautų tam, kad galima būtų dar geriau tvirtinti lyčių lygybę. Dėkoju. Dėkoju, ponia komisarė.